Kitas yra ponios Lilianos Rodrygės pranešimas. Didesnių galių suteikimas merginams pasitelkiant švietimą Europos Sąjungoje. Pranešėja, prašom, žodis jums keturias minutės. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais, gostaria de agradecer a todos os membros que Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šito pranešimo ir būtent to viso darbo dėka turim e, štai tokį dokumentą, e, kompromisinį tekstą. Mes e, daugiausia dėmesio skiriam jaunoms merginoms ir moterims, nes šiaip jau jos šiaip jau turi turėti tas pačias uh, teisės, kai kas sako, kad situacija jų yra geresnė negu prieš, sakykime, dešimt, dešimt metų. Taip, situacija pagerėjo, tačiau vis dėlto reikalai juda labai lietai. Tas pats ir pasakytina apie visą Europos Sąjungą, nes e, milijonai Europos Sąjungos moterų patiria diskriminavimą. Tad reikėtų ugdyti kritinį tiek vyrų, tiek moterų mąstymą tam, kad būtų galima e, kovoti su įsigaliojusiais e, stereotipais, kad būtų galima ugdyti laisvą mąstymą, laisvą dvasę. Ir tai pasakytina apie visas mūsų visuomenės struktūras e, antai mm, švenčiama, sakykime, tarptautinė moterų šventė, kaip moterų emancipacijos, sakykime, išraiška. Ir turėtume užtikrinti demokratiškesnį mokymą, švietimą moterims, e, kaip priemonę joms e, suteikti daugiau laisvių. Kol kas dar um, jaunų moterų, merginų teisė gauti švietimą, mokymą nėra e, viena svarbia pagrindinių uh, ES propaguojamų teisių. Ir šiuo e, požiūriu jaunos moteris ir merginos ir toliau e, tebe diskriminalizuojamos. Tačiau e, turėtume būtent tokią teisę įtvirtinti kaip, kaip lygybės, brolyb, greta lygybės, brolybės reikėtų, kad būtų laikomasi gerbiama Stambulo Istanbulo e, konvenciją. Be to mes minim penkis tikslus. E, taip, e, mokymas švietimas, kritinio mąstymo ūkdymas, kartu daugiau laisvių suteikimo, priimant asmeniškus su gyvenimu susijusius sprendimus ir kartu mokslinių, e, mokslinių karjerų, e, tai yra sąlygų sudarimas siekti mokslinės karjeros, kartu e, ekonominės karjeros. Taip, dabar dėl tų tikslų išsiskiria tam tikrais atvejais mūsų nu, nuostatos, pagal priklausomai nuo mūsų politinės orientacijos. Bet kita vertus mes turėtume siekti, jog mm, merginos, mergaitės turėtų tas pačias teisės kaip ir vaikinai, berniukai. Kita vertus, vėlgi į tą procesą reikėtų įtraukti ir jaunus vyrus, ir vaikinus. Tad aš tikiuosi, kad jūs pritarsite e, būtent šitam pranešimui rytoj, kadangi mes iš tikrųjų kalbam apie jaunų moterų, merginų e, apsaugą. E. Labai ačiū. Dabar pereinam prie spontaniškų pasisakymų. Marijana Peter. Vieną minutę. Prašom. sliku obitelji. Šito pranešimo tikslas yra e, parodyti, e, kad e, šį e, šeimos vaidmuo visuomenėje yra svarbus. Mes turime pagerinti prieigą merginoms prie švietimo. E, Pranešime taip pat kalbama apie e, tai, jog reikia įvesti lytinį švietimą į programas, tačiau tam taip pat reikia e, ir priemonių. Tas pranešimas e, pažeidžia daugybę konvencijų, tarp jų ir nuostata, kad būtent tėvai yra pirmieji savo vaikų auklėtojai. Ir šitame pranešime nėra nieko bendro su švietimu. Tikslas yra pakeisti mūsų visuomenės šeimos modelį. Todėl nepritariu šitam pranešimui. Ačiū. Fala. Ačiū. Toliau. Ricardo Sarao Santoš. Ačiū, ponė pirmininkė. ES skatina vienodas lygybės, turėtų būti užtikrinamas mokymas švietimas, aukštos kokybės mokymas švietimas, nediskriminuojant nepriklausomai nuo e, moterų merginų gyvenamosios vietos. Tad e, čia kalbam apie tam tikrą papildomą e, vertę. Dabar e, Čia pavyko pasiekti kompromisinį susitarimą dėl tokių e, savokų kaip e, ekonominių, e, socialinių, kultūrinių sąlygų, netinkamų sąlygų panaikinimo. Tad kartu kalbama ir apie tinkamų priemonių nu, numatymą. Numa, numa,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 Galių suteikimas jaunoms moterims ir merginoms yra labai svarbus, įtvirtinant lyčių lygybę. Visos e, valstybės narės turi prisidėti prie mokymo ir švietimo demokratizavimo, e, įtvirtinant lyčių lygybę. Merginos turi turėti vienodas e, galės dalyvauti ūkio gyvenime. Reikia šalinti diskriminavimo apraiškas kartu e, turi būti dėgiamos e, tam tikros programos. Reikėtų numatyti kartu e, specialų mokymą lyčių klausimais. Reikia tokio mokymo ir švietimo, kad būtų galima sugriauti stereotipus prieš moteris ir jaunas ir merginas. Tai išeitų į naudą visai visuomeniai. Ernest Maragal. Ponas Ernest Maragal. Dėkoju, pirmininkė. Dialogas ir geras darbas mums duoda gerą rezultatą. Moterų komitetas ir kultūros bei švietimo komitetas dirbo labai e, tinkamai ir reikiamą linkme. O kaip dėl švietimo emancipacijos galios? Jeigu e, mes turėtume pritarti ir pono Redrigės pranešimui, nes kitaip mes tiesiog pasijuoksime iš savęs. Aš girdėjau komentarų, kad e, kyla grėsmė šeimos modeliui Europoje. Šiame pranešime e, skelbiama, kaip greitai, kaip skubiai mes turime kovoti su e, stereotipais. Galių suteikimas merginoms reiškia veiksmus, kuriais bus gerbiama įvairovė. ir e, kiekvienas turės galimybę e, prisimti atsakomybę už savo kūną. Pone Zaborska, viena minutė. Pirmininkė, komisarė. Aš esu prieš ideologinį kišimasi į tėvų teisę auginti savo vaikus ir į valstybių narių kompetenciją. Aš e, tikrai prieštarauju prieš, e, prieštarauju tam, kad būtų pris, e, pasiūlomi sprendimai dėl lyties. Taip pat uh, turime nepažen, nepa, uh, žaisti Stambulo konvencijos. Ji reikalauja priimti įstatymus dėl e, švietimo turinio ir baudžiamosios teisės. Ne, pagal ES teisę mes neturime galimybės priimti tokio, tokių teisės aktų. Teisingumo teismas tai patvirtino ir anksčiau patvirtino, kad ES e, prisijungimas prie žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencijos pažeistų ES sutartys, todėl negaliu pritarti šitam pranešimui. Ačiū. Dėkoju. Toliau Slovakijos parlamentaras ponas Skripek. Thank you very much. Važeni... Ačiū Aš taip pat nedėkosiu, poniai Rodrygės. Slovakai daug tikėjosi iš ES, kalbant apie demokratiją ir žodžio laisvę. Bet dabar, praėjus štai jau daugiau nei dešimtmečiui, daugelis klausia, tai kurgi ta demokratija? Mes manome, kad iš tikrųjų nėra gerbiamas subsidiarumo principas ir mūsų piliečiai nesutinka su lyčių ideologijos e, skarbimus į mūsų mokyklas, šeimas ir taip toliau. Prancūzijoje, Italijoje, Kroatijoje, Slovakijoje e, žmonės sako ne. Ir mes dėl to skatiname pranešėją ir ES institucijas gerbti tai, kas yra šita sutartise. Rodrygės pranešimas, kaip ir daugelis kitų pranešimų, yra vienas iš pavyzdžių, kaip šis principas yra pažeidžiamas. Ačiū. Ačiū, ponas Garikė. Dėkoju, pirmininkė. Aš balsuosiu prieš, nes šitame pranešime yra pažeidžiama apie 90 procentų susidarumo principų. E, švietimo politika nėra ES kompetencija ir e, mano ir jūsų e, vaikai nėra prarasti dėl to, kad jie nebuvo nuo pirmos klasės mokomi lytinio švietimo ar nedar, bedarbis e, e, tėvas tikrai e, vargu ar turi galimybę kurti šeimą. O kalbant apie mergaičių švietimą, viskas, ką galiu pasakyti, tai neteisinga tema. E, pakartosiu, kad Europa turi labai daug iššūkių ir problemų. Ir mažiausiai, ko mums reikia, tai ES lytinio švietimo pradinėje klasėje. Mes turime savo iniciatyvą parengtų pranešimų, kurie tikrai visus nervina. Ačiū. Dėkoju. Pone Gerikė, jūs esate paskutinis kalbėtojas. būtent iš parlamentaro pusės, paskui dar komisijos vardu pasisakys ir e, komisaras Tibor Navračiš. Ačiū, pirmininkė, gerbėmiai nariai. Komisija pritarė jūsų pranešimui. Jame pabrėžiama, kad mokymo politika ir praktika yra labai svarbi tam, kad būtų galima prisidėti prie lyčių lygybės, kovoti su uh, E, lyčių stereotipais, e, smurtu. Kaip tik e, todėl labai malonu, kad jūs dirbat šioje srityje. Iš tikrųjų pasiekta jau kai kas. Dabar jau daugiau dėmesio skiriama šiam klausimui. Moteris daugiau dalyvauja aukštajame mokyme, Daugiau kaip 60 procentų aukštojo mokslo mm, studentų yra moteris. Ir vėlgi, nes nepaisant didelės pažangos, e, yra vis dėlto lyčių neligybės e, mokymo švietimo sistemose. Antai moteris dažnai turi daugiau aukštesnius mokslinius laipsnius, tačiau jų yra mažiau tam tikrose srityse, technikos, mokslo srityse. Bet to e, vėlgi tai, ką jos uždirba, nedėra su jų diplomais ir e, e, bai, absolventai baigia aukštasias įstaigas, e, vyrai daugiau turi galimybių įsidarbinti negu moteris, bet to yra kartu pusiausvėros trūkumas mokymos rytyje. Tad mot, čia mm, moteris e, nepakankamai atstovaujamos techniniuose moksluose, vyrai mokymo e, švietimo srityje. Tad lyčių lygybės dimensija yra Europos bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis mokymo švietimo srityje dalis. Praėjusį kovą mm, švietimo ministrai susitiko Paryžiuje ir priėmė Paryžiaus deklaraciją, kurioje e, skatinamas es e pilietiškumas ir pagrindinės e, vertybės. Ir lyčių lygybė mm, buvo nustatyta kaip viena tų sričių, kurioje reikia dirbti. Bet to lyčių lygybės aspektas įtvirtintas Erasmus Plus programuose ir panašiose programuose. Komisija e, pritarė, kad lyčių lygybės klausimas turėtų pasidaryti tikrove, kad reikėtų suderinti įvairuojančias politinės nuostatas. Mokymai, mokymų mokytojai labai svarbus šiuo atveju komisija rems lyčių lygybę įvairioms politikos priemonėmis, programomis. Tad tai yra vienas e, prioritetų ET 2020 strategijos kontekste. Galima padaryti spartesnę pažangą, bet dabar reikia pereiti prie konkrečių sprendimų, reikia prie tinkamos politikos, kuri būtų grindžiama konkrečiais faktais, išmatuojamais tikslais. Ir komisija dabar laukia šito pranešimo poveikio ir toliau e, diskusijų e, šios ryties politikos tema visoje Europoje. Ačiū komisijos e, nariui. Baigiame diskusijas.